pagal 163 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Ir pirmasis kalbės e, Ivan Štefanec, EPP frakcija. Pán predsedajúci, doprava v mestách sa stáva neustále. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti apie dviračių eismą. Uh, Apskritai e, transportas mieste yra sudėtinga tema. Reikia ieškoti alternatyvų. Viena alternatyvų yra dviračiai. Dviračiai netaršia aplinkos. Ir atlikti tyrimai liudyja, kad e, važiuoti dviračiu yra e, greičiau negu kad automobiliu per kamščius, kai gatvės yra tiesiog užkimštos. Tačiau e, tiek Slovakijoje, tiek ir kitose ES valstybėse narėse reikėtų tiesti dar daugiau e, dviračių takų, ypač netoli autobusų ir geležinkelių stočių. Jau esančius dviračių takus reikėtų plėsti. Aš esu tikras, kad iš europinių lėšų tokius projektus galėtumėm finansuoti ir sukurti bendrą tinklą Europos Sąjungoje. Tikrai manyčiau, kad dviračiai nusipelno didesnio mūsų dėmesio. Ačiū. Ačiū toliau, prašom, Viktoras Negresku, socialistų ir demokratų frakcija. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kaip e, diskriminuojami yra Rumunijos gyventojai. Pavyzdžiui, Britanijos spaudoje labai neigiamai nušviečiama Rumunija, Rumunijos gyventojai. Ir tai e, sukuria rasistinės, ksenofobinės nuotaikas ir požiūrius. E, Britanijoje tokios nuomonės ir vyrauja rumunų atžvilgių. Aš norėčiau apginti e, E, rumunus gyvenančius užsienyje. Palaikau juos, nes jie kenčia nuo diskriminacijos. Europos e, Sąjungos institucijos e, nesima jokių veiksmų. Europos Sąjunga turėtų smerkti bet kokius rasistinius, ksenofobinius pareiškimus, ar tai būtų politikų ar Europos parlamento kolegų pareiškimai. Socialdemokratų frakcija pradės kampaniją prieš e, diskriminavimą, norėdama parodyti, kad Europos parlamentas stipriai priešinasi bet kokiems rasizmo e, pasireiškimams. Dėkuoju. Dabar EKR vardu Krasnodemskis. Ačiū pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie Kosovą. Pastaruoju metu pastebėjome naują migracijos bangą iš Kosovo, ypač į Vokietiją, kalbame apie šimtą tūkstančių žmonių maždaug. Paprastai egzistuoja tam tikri gynybos mechanizmai, sakoma, kad reikia kažką daryti, kad sustabdytume tą migraciją ir nemanom, negalvojame, kodėl ji atsirado. Ir nerima kelia tai, kad šiame parlamente kalbame apie viską pasaulyje, pavyzdžiui, Venezuelą, kaip šiandien patrinėjame visiems kaip organizuoti savo e, politinį, ekonominį gyvenimą, tačiau ne, nesugebėjome išspręsti Europos problemų. Na, o dabar mes nesugebėjome padėti tokiams šalims, tik tai, ne tik kaip Ukrainai, bet ir mažoms šalims kaip Kosova, nepaisant 2 milijardų eurų, kurių Europos Sąjung, kurios Europos Sąjunga skiria nuo 90-ųjų metų, nespendint Eurolexo, stebėsnos ir taip toliau, situacija šalyje yra labai prasta skurdo indeksas, kurį paskelbė Business Insider, rodo, kad e, Kosovas yra tarp 25 e, skurdžiausių šalių, kaip Afganistanas e, ir kitos. Taigi, kodėl žmonės iš ten bėgti? Vietoj to, kad aptarinėtume visas, viso pasaulio problemas, turėtume kalbėti apie savo geografinę, artimiausią geografinę ap, ap, apsupti. Ačiū toliau. Angelika Mlinar, Alde frakcija. Ačiū. Aš visą laiką prieštarauju bet kokiai diskriminacijai, dėl to negalėčiau pritarti ir tam, kad Austrijos prokuratura sustabdė bylą prieš antisemistą, kuris sakė, kad reikėtų užmušti, nužudyti visus žydus, tarsi Hitlerio laikais. Ir um, Austrijoje uh, nepykantos kurstimas nėra priimtinas, dėl to aš tikrai norėčiau uh, apginti uh, silpniausius mūsų visuomenės atstovus. Dabar yra draudžiama e, diskriminuoti e, žmonės dėl įvairių priežasčių, dėl lyties, dėl amžiaus, dėl religijos ir taip toliau. Ir vis dėlto e, realybė rodo, kad ne viskas dar tobula ir kad reikia kurti įstatymus, kurie galėtų apsaugoti kai kurios mūsų visuomenės narius ir mūsų vertybės. Ačiū ponas Kostas Hrisogonas, GUNGL e frakcija. Ačiū, pirmininkė. E, Graikijos visuomenė visiškai neseniai balsavo prieš taupimo politikos e, tesimą ir Tarptautinis valiutos fondas vėliau pareiškė, kad E, jis pervertino e, taupimo politikos poveikį recesijai. Dabar naujoji Graikijos vyriausybė pradėjo dėrybą su ES institucijomis dėl naujo šalies gelbėjimo plano. Ir čia ES ir ES institucijos turėtų gerbti e, graikų tautos valią reikėtų imtis e, priemonių tam, kad vėl atsigautų Graikijos ekonomika. Tik e, taip ES e, gali realybę paversti savo vertybių gynimą. Bronis Ropė. Dabar ponas Ropė, Žaliųjų frakcija. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos vakar lietuvoje vyko visuotinis pieno gamintojų suvažiavimas. kritinės situacijos neapsikentę lietuvos pieno gamintojai sprendžia esminį klausimą ar kam nors dar reikalingas jų gaminamas pienas už kurio litrą kai kuriems mokama vos dvylika euro centų. tai beviltiškai maža kaina kuri nepadengia gamybos sąnaudų baltijos šalių pieno gamintojus pasiekusios kompensacijos už rusijos embargo sukeltus padarinius deja situaciją sušvelnino nepakankamai todėl dauguma mūsų pieno gamintojų atsidūrė visiškoje neviltyje. ne paslaptis kad lietuvos žemdirbiai gauna ir vienas žemiausių europos sąjungoje tiesioginių išmokų. tokia situacija taip pat mažina mūsų žemdirbių konkurencingumą bendroje europos sąjungos rinkoje analizė rodo kad žaliavinio pieno kaina kurią gauna ūkininkas yra ženkliai sumažėjusi tuo tarpu gamybos sąnaudos ir kiti kaštai per dešimtmetį išaugo kelis kartus. kviečiu komisiją ir parlamentą nepalikti pieno gamintojų likimo valiai. Ačiū. Toliau panas Kastaldo, prašom. Grazie. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasiteirauti e, kolegų, ar žinote, kas tai yra? E, tai yra e, marškinėlių pavyzdys. Internete jis buvo patalpintas ir ant marškinėlių esantis užrašas skatina smurtą. Matome, kas atsitiko Romoje visiškai neseniai, praėjusią savaitę po futbolo rungtynių. Aš manau, kad tai yra tikra gėda ir negalime toliau su tuo taikstytis. E, Italijos institucijoms irgi tenka didžiulė atsakomybė už tokius įvykius. E, buvo nuniokotas e, fontanas, e, kurio vertė yra neįkainojama. Tai yra žmonijos paveldo, pasaulinio paveldo objektas. Buvo padaryta nepataisoma žala. Tai nėra futbolas, tai nėra sportas. Taigi, kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią problemą. ES turi imtis veiksmų ir uh, turi. Uh, uh, padaryti e, galą smurtui. Mes esame, turėtume būti už taikų futbolą. Ačiū toliau, pane Dots. Ačiū, pane pirmininkė. Džiaugiuosi galimybę pakalbėti apie tikrą nerimą, kurį e, reiškia socialinio fondo naudotojai iš Šiaurės Airijos. Gavau uh, kreipimasi iš atitinkamų organizacijų, kad jie susiduria nu, su neskaidriu traktavimu. Pirmojame prašymo etape e, nesėkmės lygis siekia 60 procentų. E, mane kreipėsi 12 grupių e, ir daugiau kaip 200 žmonių vienai manete atleidžiami ir jie padeda žmonėms, e, kurie praranda darbų, pakeisti savo įgūdžius. Sustikau su e, Marianta Tysen kabineto atstovais, kad atkreipčiaus dėmesį į šį reikalą. Norėčiau, kad būtų Šiaurės Arijos procesai būtų išnagrinėti pagal atitinkamas e, reglamento nuostatas kurie sako, kad projekto atrinkimas turi būti nediskriminuojantis ir skaidrus. Taip pat kreipiuosi į komisiją užtikrinti, kad 20 procentų socialinio fondo lėšų būtų skirta skurdo mažinimui ir socialinės įtraukties skatinimui. Ačiū, pana pirmininkė. Ačiū. Ponas Klodas Rulan. E, metalurgijos sektoriaus įmonės ir darbuotojai patiria sunkumų. Plienas yra būtinas elementas įvairiose sritise, tačiau jis kenčia nuo krizės, o be to nerudintis, nerudinčia plieno sritis susiduria su dempingu iš Kinijos srities. Šios sektoriaus darbuotojams, ypač Belgijoje, pavyzdžiui, Genke arba Šatelė, tai yra tam tikros nevilties žnyplės. Mes norime ginti geriausias pramonės įmonės ir komisija skubiai turi reaguoti ir panaudoti, nenaudoti tų 12 mėnesių termino, kurį jį turi savo rankose, o greičiau. Yra būtina įkurti aukšto lygio darbo grupę, sprendžiant plieno problemas, e, ypač nerudinčio plieno, plieno gamybos įmonės. Europos institucijai reikalingas investicijos, bet taip pat mums reikia panaudoti tas priemonės, visą, kurias turime ir priimti sprendimus greitai bei e, tvirtai. Ačiū. Dziękuję bardzo. A teraz e, pani. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį Mikelė Džiufrida iš socialdemokratų frakcijos. Prašom. Ačiū pirmininkė. E, Aš dar kartą norėčiau atkreipti kolegų dėmesį migracijos problemas. Apie tai per mažai kalbame. 2013 m. spalio 3 diena tapo tikra gedulo diena, nes prie Lampedūzos krantų įvyko nelaimė, labai skaudi nelaimė. Paskui prabėgus visiškai e, nedaug dienų, 15 e, dienų žuvo dar 300 žmonių. E, jų gyvybės yra mūsų sąžinės. ES veiksmų nesijama. Ko mes dar laukiame? Matome, kas darosi Šiaurės Afrikos šalise. E, fanatikai, dėl fanatikų persekėjimo e, tūkstančiai žmonių pasiryšta keliauti jūrą, kad pabėgtų. Jie žūsta jūroje gana tylos. Uh, E, mums pats laikas imtis veiksmų. Reikėtų paskirstyti valstybėms narėms kvotas, peržiūrėti ir triton užduotis. Jokia valstybė narė neturėtų likti nuo šalyje, e, sprendžiant e, šią skaudžią problemą. Ačiū. Toliau ponia Fotyga. EKR vardu. Dėkoju. Pirmininkė. E, Rygoje veikiantis e, NATO tyrimų centras e, atliko tam tikrus tyrimus dėl Rusijos propagandos prieš veiksmus Ukrainoje ir agresijos metu. Ataskaitoje trečioje jau sakoma, kad laisvas pasaulis buvo neteisingai informuojamas ir dezinformuojamas apie įvykius Ukrainoje. Taip pat reikia galvoti apie tai, kaip ES ir demokratinės valstybės suteikia tarsi tribūną Rusijos valdžios atstovams. Kvietimas į Brisbaną, į į kitus miestus, taip pat kvietimas e, pareigūnų į Europos parlamento atitinkamą komitetą. Bet e, tai yra tarsi suteikimas jiems galimybės veikti. Mes turime pripažinti, kad Rusija yra valstybė, kuri imasi agresyvių veiksmų kitos suverenios valstybės atžvilgių ir turėtume vengti bet kokios paramos jos veiklai. E, ponas e, Kartis, GUE NGL. Dėkoju pirmininkė. Transatlantinė partnerystė gali tapti istorijoje didžiausia, plačiausia sutartimi. Bet vis daugiau atsiranda susirūpinimo ir komisijos e, vientisumas yra kvestionuojamas. Europos pozicija prieš prasidant deryboms turi, turėjo būti vieša, turėjo būti konsultuojamasi su piliečiais, bet komisija e, vykdė savo įgaliojimus e, slapta e, vis, iki visai neseniai. Kalbama apie valstybės investuotojų ginčių sprendimą į šį sutarimą, kuris nesižvelgs į mūsų teisės sistemas ir paskui sprendimai turės įtakos mūsų nacionaliniams e, teisės aktams. E, mano šalies ūkininkai taip pat bijosi, kad bus atvertos rinkos produktams pagamintiems vadovaujantis e, menkesniais standartais ir dėl to mūsų ūkininkai atsidurs nepalankioje padėtyje. Komisija sako, kad standartai nebus sumenkinti, bet e, reikia, kad tai būtų pagrįsta konkrečiais sprendimais ir priemonėmis. Ir mes tą sveikintume, bet neparemsime jokios priemonės, kuri primes mums žemesnius standartus. E, Dėkuoju. Dabar ponė Begin. E-, Ačiū pirmininkė. E, įmonė Kosta Kročerė nori e, pervesti daugiau kaip šimtą darbuotojų iš Genuos į Hamburgą, bet e, nebuvo konsultuojamasi su profsąjungomis ir kažin ar čia nėra pažeidžiami tarptautiniai ar ES teisės aktai. Šiaip ar taip gėda, tikra gėda. Nėra jokių e, tokių darbuotojų perkelimo ekonominių priežasčių. Tai yra tikrai gėda. Tokia įmonė, kuri e, jau panaudojo šimtus milijonų eurų Italijoje, dabar be jokios gėdos bando persikelti į kitą šalį. Europos Sąjunga netam buvo sukurta, ne, ne, ne dėl to, kad vienos valstybės narės nuskursto, kitos praturtėtų. Tai tikrai nepadės Europai susidoroti su krize. Ir beje, pirmininkė, tai nėra mano Europa, ne ta Europa, kurios aš norėčiau. Būda EPP. E, e Europos fondai yra labai svarbus ES vystimės ir tai taip pat yra garantija uh, užtikrinant darbą ir atitinkamą pragyvenimo uh, lygį ES. 315 milijardų eurų. Tiek jie sudaro taip pat, e, egzistuoja, yra kita programa, Horizontas 2020, Erasmus, taip pat bendrosios žemės ūkio politikos priemonės. Uh, E, tai yra finansavimo šaltiniai valstybėms narėms, tačiau yra daug valstybių narių, kurios e, skundžiasi e, patiriančios sunkumus įsisavindamos tas lėšas dėl to, kad labai yra sudėtingos procedūros. Norėčiau e, paprašyti komisijos ir tarybos, tiksliau paraginti komisiją ir tarybą supaprastinti taisyklės visoms ES valstybėms narėms, kad struktūrinių sanglaudos fondų įsisavinimas taptų realybę, o ne tik hipotetinių dalykų. Dėkuoju. Toliau Klaudijų Ciprian Tanasesku. Socialdemokratų frakcija, prašom. Mulțumesc, domnule președinte. Ačiū, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Transatlantinė partnerystė yra sustarimas, kuris turėtų būti naudingas Europai, jeigu bus laikomas tam tikrų sąlygų. Problema su sveikatos apsauga Europoje turėtų būti turima galvoje, darantis dėl šio sustarimo, nes sustarimas neturėtų pabloginti e, ligonių situacijos, kurie yra nepalankioje situacijoje jau dabar ir negalėtų kilti tokia situacija, kuomet e, ligoniai turėtų mokėti daugiau už naujus vaistus. E, farmacijos įmonės turėtų būti skaidrios ir skelbti klinikinių tyrimų rezultatus ir nebūtų galima, nereikėtų e, riboti valstybių narių kompetencijos viešosios sveikatos srityje. E, reikėtų galvoti, kaip priboti farmacinių bendrovių e, manevrą laisvę. Svarbiausia, kad ligoniai gautų jiems reikalingų vaistų. Apgrunate Batis von Storch Toliau e, Beatrix von Storch. Ačiū pirmininkė. Islamo valstybė prieš dešimt dienų e, Libijoje nužudė, nukrito galvą 21 žmogui. Internete yra patalpintas e, video ir ten kalbama apie krauju rašomą uh, E, kovos su krikščionėmis istoriją. E, video paaiškinama, kad tie žmonės buvo nužudyti dėl to, kad e, jie buvo krikščionis, bet islamo valstybė žudo ne tik krikščionis. Įsivaizduokime, kad IS būtų nužudžiusi ne 21 krikščionį, bet 21 homoseksualų asmenį. Kas būtų tuomet atsitikę? Tuomet visos ES institucijos būtų pareiškusios solidarumą. Uh, mes būtumėm pasipiktinę, visi būtų neregėtai pasipiktinę, o dabar, kai buvo nužudyti 21 krikščionis, niekas nieko nedaro. Ar, ar girdėjote, kad kas nors priešintųsi? Ne, absoliuti tyla. E, Labai ačiū. Toliau Polas Čakį, EPP frakcija évvel ezelőtt two thousand and six ban a szlovákiai nyit. prieš devynerius metus metus, 2006 metais, buvo užpulta e, Vengrijos studentė, nes jį kalbėjo gimta kalba. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pasakė, kad mergaitė išsigalvojo ir norėjo tiesiog pakengti Slovakijos reputacijai. Įrodymų kaip ir buvo, tačiau mergina buvo padota į teismą dėl šmeišto. Praėjus šešeriems metams po tų įvykių vyriausybė atsiprašė e, merginai ir tuomet jį atsėmė savo kreipimąsi iš žmogaus teisų teismą. Tačiau procesas vėl prasidėjo e, Slovakijoje. Po devyniarių metų jie vėl e, padota į teismą. Ji E, turėjo išvykti iš šalies ir dabar gyvena kitoje valstybėje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią problemą ir tikiuosi, kad ir, ir manau, kad ES turėtų būti atstovaujama tos merginos teisme taip pat. Ačiū. Toliau Alfred Sant, susisai demokratai. Dėkuoju pirmininkė. Europos konvencija patvirtinta prieš 12 maždaug metų uh, norėjo tarsi būti konstitucija Europai, bet žmonės atmetė tai. Tačiau uh, sukurta pinigų sąjunga, nesant ekonominiai sąjungai. Valstybės narės esančios joje labai yra skirtingos ir e, mes e, kenčiame nuo, tiksliau matome, kad kenčiame nuo krizės, kuri dar labiau e, paveikia silpnės struktūras. Mes neturime pagrindinio fiskalinio, bendro fiskalinio mechanizmo. Europos Sąjungai. Europos centrinio banko e, intervencijos, kurios galbūt viršio jo įgaliojimus, išgelbėjo eurą. Ir e, tai reiškia, kad neišrinkti ECB vadovai tarsi ragina imtis politinių veiksmų, bet ES nenori federalinio sprendimo, nori Europos valstybėms narėms. Daugelis iš mūsų mano, kad tai yra tik teorija. E, siekiama pagerinti ekonominę valdyseną ir tiksliau gerinti dabar esančias valdymo struktūras siekiama e, ir e, manoma, kad daug ką galime pasiekti konfederalinėmis struktūromis. Ponas Ujazdovskis, EKR vardu. Ponios ir ponai pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti apie e, Europos piliečių iniciatyvą. Tai yra nauja teisė Lisabono startyje numatyta ES piliečiams. Ir norėčiau pakalbėti apie tai, kaip yra taikoma ši teisė, nes e, sutarties deklaracijos ir praktika labai e, skiriasi. Vienas iš mūsų šią iniciatyvą pritarė ES beveik 2 milijonai žmonių ji reikalavo imtis teisinių veiksmų siekiant apginti negimusius kūdikius. Buvo atmesta ši iniciatyva Europos komisijos, kuriai vadovavo ponas Baroso. Komisijos narys Timmermans e, dabar sako, kad ši iniciatyva neturėtų būti vertinama teisinė, tačiau politinė prasme. Mes nežinome, kaip tai bus padaryta rytoj. E, vyks e, klausimas apie Europos piliečių, dėl Europos piliečių iniciatyvos. Aš norėčiau raginti įtvirtinti šią iniciatyvą kaip tikrą piliečių teisę, ne tik kažką, kas parašyta popieriuje. Ačiū Jums, o dabar uh, Klūn EPP atstovė. Dėkui pirmininkė. Visos vyriausybės e, turėtų mm, veikti pagal e, ekologiškus aplinkai palankius principus, ypač pastatų sektorija, nes Europos Sąjungoje mums E, tai kainuoja, bet sakoma, kad vienas investuotas euras per trumpą laiką e, duos 5 eurus gražos, pavyzdžiui, namų izoliavimas ir gali žmonės labai daug sutaupyti gyvendami atnaujintuose namuose, taip pat e, kur kas e, daugiau staupysime atnaujindami viešuosius pastatus. 600 milijonų metų per metus tiek šildymų išleidžiame Airijoje apšildant viešuosius pastatus. O jeigu bus jie atnaujinami, atsiras darbo vietų, ypač kaimo vietovėse, taip pat statybų sektorius e, sustiprės, kuris lietai atsigauna, Dėl to raginu komisiją dirbti su Europos investicijų banku ir pasinaudoti Junkerio investicijų planu, kad mes galėtume investuoti į energijos taupimą, e, atnaujindami, izoliuodami, šiltindami savo namus. Labai ačiū. Toliau socialdemokratų vardu e, Šaba Molnar. Prašom. Ačiū. Pirmininkė. Vengrijos ministras pirmininkas, o taip pat ir Vengrijos vyriausybė yra kritikuojami. Ir EPP atstovai e, Europos parlamente e, sako, kad e, Vengrijos vyriausybė buvo išrinkta demokratiniu būdu, kad rinkimų rezultatai atspindi vengrų valią, bet tai netiesa. Dviejų trečdalių e, dauguma e, buvo pasiekta dėl to, kad e, partijoms buvo suteiktos nevienodas galimybės pasis, pasisakyti žiniasklaidoje, taip pat dėl pakeisto rinkimų įstatymo. Rinkimai turėtų būti vertinami neigiamai, rinkimų rezultatai turėtų būti vertinami neigiamai. Uh, Štai pavyzdžiui, e, sekmadienį viename mieste e, laimėjo opozicijos kandidatas ir tai sužlugda dviejų trečdalių daugumą parlamente. Aš tikiuosi, kad nepaisant mūsų ministro pirmininko svajonių, mes galėsime vis tiek sugrįžti Europos demokratinę šeimą. Dėkoju. Marijana patyrė PP. Aš e, palaikau teisinės valstybės principus ir raginu komisiją e, reikalauti, kad visose valstybėse narėse būtų šių principų laikomasi ir e, taip pat reikėtų E, raginti e, Serbiją atšaukti e, antrą ir trečią įstatymus dėl sienų apsaugos. Serbija nesilaiko visuotinės teisėnos principų. Serbija pažeidinėja Kroacijos suverenumą, ypač žmonių gyvenančių pasienio miestuose. E, buvo primti atitinkami teismo e, sprendimai Hagoje, tarptautinio teismo dėl e, genocido ir buvo nustatyta, kad Serbija atsakinga už nusikalstamus veiksmus 91-95 metais. Yra nepriimtina, kad šalis, kuri kariavo su Kroatija, gali uh, dabar teisti mūsų šalies piliečius, kurie e, tarsi vyti mūsų šalies teritorijoje. Europos komisija turėtų e, suvaidinti savo vaidmenį ir ji yra atsakinga už tai, kad būtų laikomas įstatymo viršenybės principų. Toliau pane Borzan, socialdemokratų frakcija. Ačiū pirmininkė. internetas e, yra vienas geriausių pasiekimų. Vakcinacija yra vienas geriausių civilizacijos pasiekimų. E, kai kurios įmonės e, investuoja daug kitose šalise, tačiau neįtikina, neįtikina piliečių, savo piliečių skiepytis. Vokietijoje vienoje labiausiai išsivyščiusių šalių pasaulyje vaikas mirė nuo lygos, kurią buvo galima, kurią buvo galima užkirsti kelią. Pasirinkimo būti, galimybė nėra, nereiškia, kad galima rizikuoti žmonių gyvybėmis, todėl skiepai, skiepų vengimas būtent tai ir padaro. Skiepai būtent tai ir padaro. Aš esu iš Kroatijos, kur neskiepimas yra baudžiamas. Yra uh, daug skiepų, kurie gali užkirsti kelią įvairiausiams riboms, todėl tai aš raginau institucijas panaudoti visas priemonės kovoti su atsisakymais e, skiepyti vaikus. Ačiū toliau Angela Valina, Angel e, frakcija. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasisakyti apie C tipo hepatitą. Tai yra labai rimta pasaulinė sveikatos problema, bet taip pat e, labai e, daug problemų kyla transplantuojant organus. E, daug yra sėkmės istorijų, bet e, vaistai, e, jeigu Mm, būtų, vaistai gali būti nebrangus, tačiau kol kas kainuoja tūkstančius, nes vyriausybės nenori investuoti, o tuo pačiu metu yra e, milijonai skiriami finansų sistemai ir katalikų bažnyčiai. Ispanija gali būti, kad pažeidinė kai kurių mūsų piliečių e, sveikatos apsaugo, teisę į sveikatos apsaugą, neinvestuodama pakankamai. Taip pat e, reikia pasižiūrėti, ar nepažeidinėjamos e, konkurencijos taisyklės Europos, Europos Sąjungos. E, kainos yra kartais pernelyg didelės ir e, ar nereikėtų atimti licencijų iš tų, kurie taiko tokias didžiulės kainas. Georgijų Kalvenį, EPP. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Islamo valstybės agresija pasireiškia dar vienais, vienu žiūrimu, kai buvo nužudyti 21 krikščionius Libijoje. Džihadistai E, jau yra netoliai mūsų durų Libijoje. Ir e, Europos piliečiams jau kyla tiesioginė grėsmė. Praleidau penkias dienas pabėgėlių stovyklos e, ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mūsų atsakomybę. Mes tiesiog stovime nieko nedarydami ir stebime, kaip 2000 metų krikščioniška tradicija nyksta visai šalia mūsų. Turime ginti mažumas, ar tai būtų krikščioniškos ar kitos mažumas. Čia jau ne pirmas kartas, kuomet kreipiuosi Europos parlamentą ir e, reikalauju, kad parlamentas ir Europos Sąjungas imtųsi vadovaujančio vaidmens e, humanitarinėse krizėse. Mūsų finansų priemonių turėtų pakakti padėti e, žmonėms savo šalise e, likti pasiviems e, reiškia e, kenkti Europos vertybėms ir būti, elgtis nežmogiškai. Aš norėčiau didžiuotis Europą, kad jį padėtų ir pasiektų rezultatų. Ačiū. Ačiū už šį labai svarbų pasisakymą. Toliau. Nina Džil, prašom, socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga nusitaikė į Europos 20 metų e, tikslus protingos, protingo, tvaraus augimo tikslus. Dabar yra 15 metai, tačiau mes vis dar e, bandome susidaroti su 8 metų krize. Pateiksiu pavyzdžių iš savo rinkimų apylinkės. Eksporto augimas čia yra didelis. 11 metų kasmet. Tai yra Anglijos e, trečiasis pagal dydį eksporto rajonas tai yra e, pramonės prekės, o ne paslaugos. Tačiau regionui trūksta įgūdžių. Kiek dar augimo ir našumo e, e, reikia siekti? Mums reikia mažiau Londono ir daugiau vietos kontrolės. Ir netgi šiandien Junktinės karalystės vyriausybė centralizuoja finansavimą iš Europos socialinio fondo. Mano Reaganas vadovauja yra vadovantis regionas. Tačiau jo talentus galima panaudoti tik tai tamet, jeigu sprendimų prieimimas bus vietoje. Mūsų ekonomikos Europoje reikalauja valdžios subalansavimo, kad daugiau sprendimų būtų priimama vietoje. ES lygių taip pat daugiau turime daryti, kad įtrauktume miestus ir regionus į politikos kūrimą kad galėtume piliečiams pademonstruoti mūsų darbo pridėtinę vertę. Ačiū. Esu labai tolerantiškas. Toliau, pana Marisa Matijas, Goengal. Prašom. Obrigada, senhor presidente. Nas últimas semanas, a propósito das... Ačiū, pirmininkė. Pastarosiamis savaitėmis Daug kalbame apie naująją e, Graikijos e, vyriausybę. Prisimenama ir e, Portugalijos vykdomos programos, bet man atrodo, kad kalbama apie kolektyvinės haliucinacijas. Štai Portugalijoje buvo panaikinti tūkstančiai darbo vietų, sumažėjo investicijos. Vienintelis dalykas, kas išaugo, tai yra įsiskolinimai, o taip pat nedarbo lygis, skurdo lygis. Taigi Portugalijos negalima laikyti sėkmingų pavyzdžių. E, kažin, ar Europos komisija pati tiki tuo, ką pasakoja. Dabar štai Graikija e, žymiai labiau yra kontroliuojama e, dėl deficito negu kad Portugalija, bet man atrodo akivaizdu, kad taupimo politika nefunkcionuoja. Ačiū. Toliau panas Franz Bogovič iš EPP. Prašom. Prazne, ne... Naujos darbo vietos yra geriausias atsakymas e, jaunimui. Mes prieš rinkimus girdėjome labai daug politinių pareiškimų, kurie prieštarauja politiniai logikai, e, ekonominiai logikai, gali tik tai nuvilti aktyvi pinigų politika Europos centrinio banko e, energetikos E, sąjunga, investicijų planas, tai yra priemonės, kurios e, leidžia mus tikėtis, kad pasikeis padėtis Europos ekonomikoje. Mūsų piliečiams reikia e, naujų sąlygų, naujų dalykų ES politikoje, ekonomikoje. Jeigu tai nematerializuosis, jie vėl nusivils. Aš raginu komisiją ir jūs, kolegos, uh, ES atstovus, e, kaip galima greičiau patvirtinti priemonės, kuriais leis valstybėms narėms e, siekti aug, ekonomikos augimo. Laslo Tokieš, paskutinis kalbėtojas. Pirmininkė, E, prisimename komunizmo aukas ir norėčiau e, pakalbėti apie Transilvaniją Rumunijoje. Nacionalinis Čiaušeskų komunistinis režimas bandė asimiliuoti vengrų mažumą. Ir e, žmonės e, e, ten e, buvo diskriminuojami ir kai kur bandoma ir dabar e, E, tęsti Čiaučeskų e, politiką ir elgtis panašiai kaip Čiaušeskus Sekla regione. Aš e, priešinuosi planams reorganizuoti tą regioną, priešinuosi planams e, įdėkti reformas e, kovo 10 dieną, nes tai yra mažumų ir žmogaus teisų pažeidimas. Tai yra e, susirinkimo ir žodžio laisvės pažeidimas. E, tie dalykai yra įrašyti Rumunijos konstitucijoje. Aš raginu Europos parlamentą e, įsikišti ir pasisakyti už sėkė regiono autonomiją. Dėkoju. Jūs buvote paskutinis kalbėtojas šios dienos diskusijoje. Dėkoju visiems parlamentarams.